pritarė, jūs pritarėte šitam laiškui ir dabar iš karto periname prie balsavimo. Dokumentai. Tai yra sprendimas nustatantis laikinasias, kuriuo Italijos Graikijos labai nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje. Yra visa eilė pataisų, kurias pateikė FDD frakcija. FDD frakcija pateikė visą eilę pakeitimų pasiūlymų ir juos matote dokumente ir e, FTD prašė atsižvelgti šitas pakeitimų pasiūlymus. Taigi jūs matote, kad šitie pas yra atspindėti e, balsavimo sąraše. Taigi Antras statinys, aštuntas, pirma dalis, FTD, pasavimas pradinims, pasavimas baigtas. Atmesta. Šeštas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimą pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis pakeitimo pasiūlymas, taip pat vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Taip pat atmesta. Aštuntas D pasiūlymas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 9D vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 10D taip pat vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Perinime prie 11D, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Ir dabar ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas, visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. O dabar pereiname prie komisijos pasiūlymo. Vėlgi, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. 566 balsai, balsu, balsu, balsai 370 už, 134 34 prieš. Ir dabar dėl viso, mm, dėl pakeitimo pasiūlymo. Taigi trečias pakeitimas, tai yra pakeitimas, kurį patikė kelios frakcijos, jeigu kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau po citatos antros. Pirmas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ir antrasis, kas už, susilaikė, pritarta. Teisė, kurios rezoliucija bus čia vertinis balsavimas ir dabar jį pradedam. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Ponios ir ponai, dabar e,